Turiu dar pranešimą. E, Panas e, Karlos Keminas Vilarecho pasakė, kad jisai atsistatydina e, nuo rūpjūčio 1-2014 metų laisva likusi vieta nuo šios datos turi būti užpildyta būtent tos nacionalinės valstybės. Taigi linkiu Jums geros kelionės namo ir galbūt tyliai išėkite iš salės, kad mes galėtume išgirsti dar balsavimo motyvus. Kolega, jūs norite pasakyti dėl darbo tvarkos taisyklių? Pone pirmininkė, aš e, suprantu, kad jūs e, nenorėjote tęsti to diskusijos, tad, tačiau aš norėčiau išreikšti pasitenkinimą jūsų e, darbo stiliumi. Iš, Iš tikrųjų, jeigu kai kurie žmonės netriukšmautų tai taip gale, tada galbūt viskas būtų dar geriau. Dabar peršinsime balsavimo motyvus. Pirmiausia, situacija Ukrainoje. Ponas Tenok pradės, e, kalbės savo frakcijos vardu. E, dvi minutės jums. Mr. President, the ECR group... Pone pirmininkė, ECR e, frakcija sveikina rinkimų rezultatus